tačiau ačiū vis tiek. Dabar pereiname prie balsavimų. Deklaracija, kurią pateikė, pateikė ponė Vikstrom, ponas Hazader ir kiti dėl Famagustos gyventojų jai buvo pritarta parlamento dauguma. Pone Hazada, vieną minutę. Pone Zazada, prašom žodis jums. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Europoje yra tokia vieta, Europos Sąjungos teritorijoje, Kiprė, kuri yra apsupta spigliuotos vėlos. Ten yra tūkstančiai apleistų namų, bažnyčių, mokyklų ir vaikų darželių, sporto aikščių, žaidimų aikštelių. Piliečiai svajoja apie tą dieną, kada galės grįžti į tas vietas, kur užaugo. Turime padaryti taip, kad jų svajonės išsipildytų. Labai svarbu, kad jie jaustų tarptautinės bendruomenės paramą ir ypač Europos parlamento paramą. Ir savo kolegų, savo paties vardu mes pasirašėme deklaraciją numeris 42 ir svarbiausia, famagustos piliečių, jų vaikų, jų vaikaičių vardu. Norėčiau padėkoti jums visiems Žinau, kad ši žinia motivuos Europos komisiją, valstybės narės, jungtinės tautas ir, svarbiausia, Turkijos vyriausybę bendradarbiauti daug glaudžiau vieniems su kitais ir imtis tolesnių veiksmų šioje srityje. Labai ačiū. Thank you very much.